geklopft. Mesdames, Messieurs, il est temps de commencer. Ponas ir ponai, laikas pradėti darbą. Šįryt e, turime dar vieną svarbų, e, ne vieną, o keletą svarbių balsavimų. Todėl prašau pasitikrinti, ar turite balsavimo korteles. ir pradėsime iš karto. Balsavimą. Dėl Biogė ir Kalfino pranešimo dėl tarpinės ataskaitos. Mūsų kolegos dirbo pusę nakties rengdami kompromisus. Prašau tylos. Visus prašau atsisėsti. Turite balsavimo lapus. Ar pranešėjai turi mus ko nors, apie ką nors informuoti ar paaiškinti? Nenorite kalbėti? Gerai. Pirmasis kompromisas parengtas pranešėjų. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Tuomet iš karto antroji dalis, pakeitimas žodžius, while recalling the importance of sound public finances. Kas už? Prieš. Ar tikrai Pone Andresen, jūs prieš. Well, recalling the importance of sound public finances. Jūsų reikalas, aišku, kaip balsuoti. Kas susilaiko? Patvirtinta. 22. Guė, kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 23. Richardo Ašvarto. Pranešėjas nepritarė. Tas atkrenta. 24. Sidonijos pakeitimas. Pranešėjas pritarė. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 31. Salvadoro. Pranešėjas pritarė. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Toliau turime antrąjį kompromisą, kurį parengė pranešėjai. Kas už? Prieš Vienas, du, trys. Susilaiko. Pritarta. Toliau. 32. Elga. Pranešėjas nepritarė. Kas už? Šaliai prieš. E, dauguma. Kas susilaiko? Atmesta. Toliau. 33. Marta Andrėsen. Pranešėjas nepritarė. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 34. Andrew Duff pakeitimas. Su žodiniu pakeitimu pakeisti žodžius public deficit žodžiais deficit and public debt. Pranešėjas pritarė. Kas už? Prieš? Susilaiko. Patvirtinta vienbalsiai. Trečiasis kompromisas pranešėjų. Kas už? Prieš? Susilaiko. Pritarta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? prieš, susilaiko pritarta, penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta, šeštasis kompromisas, kas už, prieš, trys, susilaiko pritarta. Toliau 56-asis Andrew Duff. Prinašėjas nepritarė. Kas už? 5. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 57-asis. Pranašėjas nepritarė. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 58-asis. Pranašėjas nepritarė. Kas už? 3. Prieš dauguma, kas susilaiko atmesta. 59. Guoja e prakeitimas, pranešės nepritarė, kas už. Pranešės nepritarė. Čia aš jūs tik, tiesiog informuoju, čia ne rekomendacija. E, kas prieš? Susilaiko, atmesta. Toliau 60. Elgos pakeitimas, pranešėjas nepridarė, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 61. Sidonijos pakeitimas, pranešėjas nepritarė, kas už. Už Sidoniją, taip. 3, 4, prieš, susilaiko atmesta. 62 guoja pakeitimas, pranešėjas pritarė. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas, pranešėjų pasiūlytas. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta bet reikia balsuoti dėl 63-ojo GUE pakeitimo, nes pirnišėjai pritarė, kad čia būtų papildymas. Ne, atsiprašau. Šį pakeitimą kaip papildymas siūlo uh, e, GUE, tačiau pranešėjai jam nepritarė. Kas už? GUE ir žalėjai, kas prieš? Visi kiti susilaiko, atmesta. Septintas kompromisas patvirtintas be papildymo. Aštuntasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Toliau 74. Jean-Pierre Rodi pranešėjas nepritarė. Kas už? Guvė. Kas prieš? Visi kiti susilaiko atmesta. 75. Juta Haug ir pono Fernandešo. Pranešėjai pritarė. Kas prieš, susilaiko pritarta. 76-asis ponios Karvalijo. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. Devintasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. Dešimtasis kompromisas. Kas už? Atsiprašau, EPP pareikalavo balsuoti dalimis. Pirmoji dalis will focus on the less developed regions iki šių žodžių. Be šių žodžių. Visas tekstas be šių žodžių. Kas už? prieš. 2 susilaiko. Patvirtinta antroji dalis su šiais žodžiais. Kas už? Prieš. Reikia pasilinksminti ir patikrinti. Pranešėjai pritarė antrajai daliai. Ar pritarė ar nepritarė? Pritarė antrajai daliai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 22 už, 12 prieš, 2 susilaikė. Antroji dalis taip pat patvirtinta. Toliau. Šie žodžiai Focus Andrės Deltarijus bus tekste. Toliau 90-ąjį atsijėmė. Dabar 11 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko. 3 prieš, patvirtinta. Turime nedidelį jūtos pakeitimą 103-ąjį. Pranešėjai jam pritarė. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 12 kompromisas pranešėjų pateiktas kompromisas su žodiniu pakeitimu. Pirmiausia, reikia balsuoti dėl žodinio pakeitimo. Pane pranešėjo, pirmiausia, reikia balsuoti dėl 12 kompromiso, o paskui dėl žodinio socialistų pakeitimo. Labai gerai. Dvyliktasis kompromisas be žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko pritarta. Žodinis pakeitimas, pakeičiant žodžius youth scheme, žodžiais youth guarantee scheme. Kas už? Kas prieš? Susilaiko dauguma už. Kai kurie EPP nariai balsavo prieš, tačiau dauguma už. Toliau, 13 kompromisas. Kas už? Prieš. 1, 2, 3, 4, 5. Susilaiko, patvirtinta. 14 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko, patvirtinta. Toliau. Šimtas vienuoliktas, kuris e, papildo šitą kompromisą, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penkioliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šešioliktas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Nedidelis 121 Sidonijos pakeitimas, panašiai nepritarė, kas už. 2, kas prieš. Visi kiti susilaiko atmestas. 17 pranešėjų kompromisas, kas už. Prieš. Susilaiko pritarta. 124 Jean-Pierre Rodijai pranešėjai nepritarė, kas už Niekas. Jis dėksta. 125. Sidonijos pran, pakeitimas pranešėjai prieš. Kas už? Sidonija. Dar viena ponė. Gu ir žalieji. Kas prieš? Visi kiti susilaiko atmesta. Dabar blokų galima balsuoti dėl 126.7. Richardo pakeitimų? Ne. Guė mato niuansų tarp kraštinių dešiniųjų pakeitimų. 126. Pranešėjai nepritarė. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 127. Už. Kuvė. Richardas apsidžiaugs. Prieš. Susilaiko atmesta. 128. Eiderio. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 130 Sidonijos pranešėjai prieš. Kas už? 4. Kas prieš? Susilaiko atmestas. 18 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 19 kompromisas. Pranešėjų. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Toliau reikia balsuoti dėl 133-ojo Esterdelangė kaip papildančio kompromisinį pakeitimą. Pranešėjai prieš. Kas už? Vienas, du, trys. Kas prieš? Susilaiko atmestas. Taigi 19 kompromisas patvirtintas be 133. Toliau, 20 kompromisas. Toliau 137 bus kaip papildymas. Dėl jo balsuosime po to. 20 kompromisas be 137 pakeitimo. Mus, mums leido taip daryti savyje, taigi kas už prieš, susilaiko, gerai. Dabar 137 kaip papildymas pranešėjai nepritarė, kas už. Aštuoni, kas prieš, daugiau, susilaiko atmesta. Toliau, ar galima 142 ir 3 balsuoti kartu? Ne? 142 Richardo Ašvarto. Panašiai nepritarė. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta 143 už. 3. Kas prieš? Susilaiko atmesta taip pat. 144. Markus Piper. Pranešėjai pritarė. Kas už? Prieš. 7 susilaiko pritarta. 145. To paties autoriaus, tačiau pranešėjai nepritarė. Kas už? 2. Atsiprašau. 4. Prieš susilaiko atmesta. 146. Ester Delangė. Pranešėjai nepritarė. Kas už? Niekas nebalsuoja už Ester. Ester. Toliau 148. Kas už? Niekas nebalsuoja už. 149. Elgos pranešimas su žodiniu pakeitimu. Pranešėjai pritarė. Kas už? Prieš. 2, 3. Susilaiko. Pritarta su žodiniu pakeitimu. 150 Tačiau pranešėjai nepritarėm, kas už. Keturi, kas prieš. Susilaiko. Atmestas. 151 pranešėjai nepritarė, kas už. Gūja, kas prieš. Visi kiti susilaiko atmestas. 21 kompromisas, kas už. Prieš. 3 susilaiko, <clears throat> pritarta. Dabar 152 Jurgen Kliūtė. Pranešiai nepritarė, kas už. 3, kas prieš. Susilaiko atmestas. Ar galima 153 ketvirtą paimti blokų? Pranešiai nepritarė, kas už. Prieš susilaiko atmesti. 155 Marta Andrėsen pranešėjai nepritarė, kas už. Vienas prieš. Dauguma susilaiko atmestas. 156 su pakeitimu žodžiu pranešiai patekė šį žodį pakeitimą su žodžiais North Treating Institutions Individually, kas už prieš vienas susilaiko, pritarta. Du prieš balsavo. Pone Fermai, turiu komentarą dėl kitų dviejų pakeitimų, dėl vienos buveinės klausimo. Yra nedidelis skirtumas tarp tų dviejų pakeitimų, tačiau tiems, kurie nori balsuoti už vieną buveinę, atmesti reikėtų pirmąjį pakeitimą. Ne dėl to, kad jis blogas, bet dėl to, kad antras 158 yra ta pati formuluotė kaip surė pranešime, turėtume laikytis tos formuluotės ir netaikyti kitos formuluotės, kurią patikė Ašvartas. Taigi balsu, siūlau balsuoti prieš 157 ir už 158. Tačiau Ryšardo nėra, galbūt jis būtų paprašęs atsimti savo pakeitimą. Taigi 157. Pranšiai nepritarė. Kas už? prieš, susilaiko, atmestas. 158 Giorno, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 22 pakeitima, kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Toliau 162 duonės pakeitimas su pranešėjų žodinių pakeitimų, išbraukiant žodžius affect the pre-allocated funds in order not to. Ką reiškia, e, ko nedaryti, nežinome, bet kas už. Prieš 3 susilaiko pritarta. Toliau 163 Tačiau pranešėjams jis nepatinka. Kas už? Niekas nebalsuoja už. 164 pranešėjai nepritarė. Kas už? Niekas nebalsuoja už. Jis dinksta. Ar galima 165 ir 6 paimti balsuoti kartu? Ačiū. Pranešėjai nepritarė. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesti. Toliau 23 pranešėjų kompromisas ir po to balsuosime dėl žodinio pakeitimo. Tik iš 23 be žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš. Vienas prieš, susilaiko pritarta. Dabar žodinis pakeitimas pridėti žodžius such as a strict application of the N plus 2 decommitment rule to all member states without derogation. Kas už? Štai kaip. Kas prieš? Susilaiko? Atmestas. Kompromisas patvirtintas be žodinio pakeitimo. Toliau 168 Jano Mulderio pranešėjas, pranešėjas patinka. Kas už, prieš, niekas, susilaiko patvirtinta. Toliau 48 dalis yra žodinis pranešėjų pakeitimas su žodžiais, be žodžių. The continuation of. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 169 atsiimtas. 170 Richardo pakeitimas, pranešėjai prieš, kas už, vienas prieš, susilaiko, atmestas. 122, 171 gūja yra dvi dalis. Pirmoji dalis. Pranešėjai pritarė, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Antroji dalis pranešiai nepritarė, kas už, buvę, prieš, visi kiti, susilaiko, antroji dalis atmesta. Toliau 122 Federico Dardeno su žodiniu pranešėjų pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaiko, pritarta. 24 pranešėjų kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritar. Toliau 125, kas už prieš susilaiko pritarta. Toliau 150. 156 Sidonijos pranešėjai nepritarė, kas už. Vienas, pusantro, du prieš. Susilaiko atmesta. 177 Alda pranešimas, pranešiai nepritarė, kas už, gulė, prieš, visi kiti susilaiko atmestas. 178 Andrew Duff su žodiniu pranešėjų pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 129 Eiderio pakeitimas, prašai pritarė, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Gal galima balsuoti dėl 180 ir 81 guoja pakeitimų, pranešėjai nepritarė, kas už, guoja e ir žavėjai, kas prieš, visi kiti susilaiko atmesti. Menų kompromis 20. 25 kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 186 kas už. Guo ir, ir vienas žaliasis. Na? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 187 Sidonijos pranešėjas už, kas už, prieš. Vienas prieš susilaikę priimta. 188 Lašlo atsimtas, 189 Lajan. Pranešėjai prieš, kas už. 1, 2, 3, prieš, susilaikę, atmesta. 190 Andrew Duff pranešėjas prieš kas už. Niekas negina Andrew. 191 Sidonijos kas už. Prieš. Susilaikę atmesta. 192 Andrew pranešėjai už kas už. Prieš Priimta. 193. Pranešėjai prieš, kas už. Dingsta. 194 Helgos atsimtas, 195 Richardo. Pranešėjai prieš, kas už. Prieš susilaikę. Atmesta. 196 Sidonijos pranešėjai e, rekomenduoja balsuoti dalimis. Pirma dalis. Kaip galima greičiau pranešėjai už, kas už, prieš. Susilaikę. Primta. Antroji dalis. SNI delay ir taip toliau pranešėjai prieš, kas už, prieš, susilaikę. Antra, antroji dalis atmesta. Ar kavos nebus šiandien? Panašu, kad ne. Tik kai balsuosime dėl tam tikros skaičiaus pakeitimų, tada užsitarnausime kavą. Ja reikia užsitar, užsidirbti. Ačiū, ponai pranešėjai. 197-198 balsuojame e, kartu dėl visų pranešėjas prieš, kas už. Prieš susilaikę. Atmesta. 199 Sidonijos pranešėjai prieš, kas už. 4, 5 net. Prieš susilaikę. Atmesta. 25 pranešėjų kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Vis dėlto turime balsuoti dėl kitų kompromisų. 20 pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, priimta. 201 Ričardo pranešėjai prieš, kas už. Niekas. Atmestas 202. Kas už? Niekas negina Andrew Duff. Todėl atkrenta šis pakeitimas dėl konstatuojamų dalių balsuojama trečia Richardo. Pranešėjai už, kas už prieš susilaikę. Priimta. Ketvirta Helgos pranešiai už, kas už, prieš susilaikę. Priimta. Penkta pranešiai už, kas už, prieš. Penki, šeši. Susilaikę, priimta. 26 pranešėjų kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Devintas Helgos, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dešimtas Helgos, pranešėjai už, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 11. Helgos. Su žodiniu pakeitimu pranešėjų. Prašoma išbraukti žodį political, politi, politiškas, kas už, prieš, susilaikę. Taigi žodis politinis išbraukiamas. Dvyliktas pranešėjai prieš, kas už, prieš susilaikę atmestą. 27 pranešėjų kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. Periname prie Andrew Duff 16 pakeitimo, pranešėjas prieš, kas už prieš susilaikę atmestą. Tada citatos. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antrasis Jean-Pierre Odi pakeitimas, pranešėjai prieš, kas už, vieningieji kairieji palaiko Jean-Pierre Audi, tačiau kiti ne, todėl šis pakeitimas atmetamas. Balsuojame dėl viso pranešimo, ar ne? Lūptelkit. 27 balsavo, panašu, kad 3 kolegos dar miega. Atsigerkite kavos, gal pabusit. Balsavimas baigiamas. 34 už, vienas prieš, du susilaikę. Sveikiname pranešėjus. Puikiai padirbėta. jūs tikriausiai žinote, dėl ko balsavome, tačiau kitų dalyvavusių noriu atkreipti dėmesį į tai, kad mes patvirtinome kompromisą, į kurį buvo įtraukta ir kitų komitetų pozicija. Tai yra 66 pakeitime kur yra teigiama, kad bus teikiamas rekomendacijos, rengiant daugiametę finansinę programą, e, reikalaujama, kad bet kokios rekomendacijos e, iš šių nuomonių atsispindėtų daugiametinėje finansinėje programoje. Daugiametės finansinės programos teisėkuros e, procedūra neturėtų apimti tų klausimų, kurie turi būti sprendžiami pagal įprastinę teisėkuros procedūrą. Tai yra tai, ką, ko norėjo darbo grupė, kuriai vadovavo e, mūsų pirmininkas Šulcas, jau metus buvo deramasi su taryba, taryba dėl šio rezultato ir e, sustarimas buvo patvirtintas plenarinėme posėdėje. Šiandien yra spalio 11 diena ir dėrybos oficialiai prasidėjo spalio 12 dieną pernai, tačiau e, tikrosios dėrybos vis dar vyksta. Tai reiškia, kad um, dėl daugiametės finansinės programos galutinis sprendimas dar nėra priimtas, todėl kad dar turime balsuoti ir dėl Jean-Luc Dehan pranešimo dėl nuosavų išteklių pagrįstų pridėtinės vertės mokesčių. Izabelės Duran keturi pakeitimai pateikti, pranešėjas už, ar galima balsuoti dėl visų kartu. Taigi balsuojame dėl visų šių keturių pakeitimų. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Periname prie konstatuojamų dalių. Penktasis pakeitimas ir šeštasis pakeitimas Izabelės Duran. Balsame kartu, kas už, prieš susilaikę priimta. E, septintasis Rubigo yra atsimtas. Taigi periname prie galutinio elektroninio balsavimo dėl Žanluk pranešimo. 39 kolegos balsavo, ne, jau 40 tiksliau 40 kolegų yra, o tik 36 balsavo. Prašau balsuoti visų. Ne, vis dėlto 38 net balsavo. Puiku. O dabar balsavimas baigėsi. 35 už, 2 susilaikė, 1 prieš. Sveikiname Žan-Luk. Darbas tikrai įspūdingas. O dabar balsavimai baigiami. Tačiau vakar Ingos Gre, Inge Greslė pagėdavimo ir suderinus su Fernandes mes nutarėme, kad šiandien dar kalbėsime apie e, perkelimą, kuris yra numatytas Europos išorės veiksmų tarybos e, biudžete Ir iškilo klausimų tiek Ingiai Greslė, tiek um, Fernandesui. Ponas Bušė e, šiandien atstovauja EIVT. Ačiū, kad atvykote. E, jūs esate atsakingas už EIVT administracinį biudžetą. Inge, ar pranešėjas galbūt norės e, pakalbėti? Ačiū, aš kalbėsiu labai trumpai, nekartosiu to, kas buvo pasakyta vakar. Taigi, kaip vakar buvo kalbėta, mes kalbame apie 10 procentų, kurių prašo EIVT. O mano rekomendacija dėl taisomojo biudžeto AIVT eilutės, manau, kad e, turėtume turėti daugiau informacijos, kad galėtume tinkamiau įvertinti situaciją. To pageidaujame visada, kai tvirtiname taisomą į biudžetą. Tikriausiai žinote, kad tai yra institucija, kuri žengia savo pirmuosius žingsnius, o taisant biudžetą visada būtina balsuoti dėl taisomo biudžeto. Tiesa, būta ir abejonių, kurias išreiškė kolegė Greslė. Taigi gal ji e, dar norės e, išsakyti savo nuogastavimus, jo labiau, kad šiandien mūsų posėdėje dalyvauja ir EIVT atstovas. Aš vakar e, išklausiau ponios Greslę poziciją, gal šiandien iškils dar kokiu nors kitų klausimų. Iš ties noriu priminti, kad kalbant apie perkėlimus, tai ir EIVT mes sulaukime informacijos, tačiau Pone Greslė iškėlė keletą klausimų, kurie buvo neatsakyti, todėl aš pone Ingi suteiksiu žodį, kad pato EIVT atstovas galėtų tinkamai atsakyti. Ačiū. Noriu pasakyti, kad kalbant apie perkelimus, mūsų biudžeto, biudžetas bus pakeistas. Todėl mes, norėdami įvertinti situaciją, privalome žinoti, kas buvo pakeista uh, mūsų numatytame biudžete. Mums kaip biudžeto komiteto nariams tai yra labai svarbu. E, iš EIVT pateiktos informacijos mes nežinome, e, kokie perkelimai įvyko tarp skirtingų kategorijų ir tarp skirtingų eilučių. Be to visas pranešimas yra klaidinantis, todėl, kad būtų galima įsivaizduoti, kad 4 milijonai eurų yra perkelti, tačiau iš ties tai yra 14,4 milijonų, jeigu paskaičiuosime atidžiau. Manau, kad mūsų pareiga yra neužmerkti akių um, ir viską įsiaiškinti. Jei suskaičiuosime dar ir atskiras sumeles, tada matysime, kad kur yra tri, eilutė numeris 3000 e, atlyginimai ir delega, užmokės delegacijoms, tai jei visą tai sudėsim, paskaičiuosim, kad deficitas yra 6,4 milijonų eurų yra teigiama, kad sukurtos 23 naujos darbo vietos. Aš tikrai nekritikuoju pačios idėjos kurti naujas darbo vietas. Tačiau paskaičiavę 9, 9 mėnesių laikotarpį, suskaičiuosime, kad per 9 mėnesius kiekvienas darbuotojas turėjo, turėjo uždirbti 280 tūkstančių eurų. E, tai yra labai didelis skaičius. E, iš tikrųjų, čia yra ir kitų skaičių, 73 tūkstančiai eurų taip pat yra numatyti šioje eilutėje ir mano supratimu tie skaičiai tiesiog nėra tikslus. Būtų įdomu sužinoti, ką pakomentuos ponas Bušė, nes šiaip balsuodami dėl įvairių perkelimų mes tikrai visada žinom tiksliai, kur ir į kur keliauja tam tikros pinigų su sumos. Iš, iš anksto dėkoju už atsakymus. Merci beaucoup, uh, Inge. Mes... Dėkoju, Inge, ponas Bušė. Ačiū pirmininkė. Žinoma, kitą kartą teikdami pranešimą mes jį patobulinsime. paminėsime tuos dalykus, kurių prašė Inge. Mes atlikome perkelimą iš būstinės ir mes visada teigiame, kad akcentuosime delegacijų svarbą. Taigi yra 280 postų 2012 metais Čia mes pasiekėme pažangos. Taip pat kalbame apie 14 milijonų, tai 3 milijonai iš antros kategorijos bus perkelti į trečiąją. Kalbant apie delegacijų darbuotojų darbo užmokestį 2012 metais, Mes galime tik pasigilinti į 2012 m. rugsėjo mėnesį išmokėtas sumas. Buvo problemų dėl prognozių susijusių su trim paskutiniais mėnesiais. Be to, buvo įdarbinta tam tikrų laikinų darbuotojų 2012 metais. Darbo užmokestis jiems bus mokamas 2013 metais. Taigi yra sudėtinga atlikti prognozę. Mes nežinome, kada ir kiek darbuotojų bus priimta. Taip pat reikia atsižvelgti ir į pareigų paaukštinimus, keliones. Taigi turime 6 milijonų deficitą. Ir žvelgiant į 2012 metų prognozę, akivaizdu, kad dabar turime daugiau darbuotojų, nei buvo numatyta. 2011 metų pradžioje nebuvo aišku, kokia bus mūsų padėtis, nes mes buvome tik pradėję dirbti. Taigi pagrindinis skirtumas yra tas, kad dabar jau yra užpildyta daugiau įsteigtų darbo vietų, nei mes tikėjomės. Taigi iš to ir kilo skirtumai. Also, es ist jetzt nicht wirklich klarer geworden. Tiesą pasakius, aiškiau man nepasidarė. Gal galėtumėte padaryti taip, kaip visi daro ir kad aš galėčiau naktimis sėdėti savo biure ir lyginti tuos skaičius ir įvertinti, ar jie skaidrus ar ne. Uh, Aš tikrai na, nekalta, kad mes esam biudžeto komitetas atsakingas už tam tikrus dalykus, tačiau skaidrumas čia reikalingas. Tai vienas dalykas. Dėl darbo vietų. Nagrinėdama jūsų pateiktą informaciją, jūs pateikėte tam tikrus skaičius, aš susumavau, kiek ten pasikeitė ir taip išeina, kad 23 naujos darbo vietos buvo sukurtos, kurioms skirti 6,4 milijonai eurų. O kas dar slypi už tų skaičių? Jūs kalbate apie 5,1 procentą ir dar vieną procentinį skaičių. Aš supratau, kad turėtų tas procentas atspindėti um, tam tikrus konkrečius skaičius. Ar jūs kalbate apie dar kažkokias naujas darbo vietas, dėl kurių atsirado tam tikrų uh, išlaidų? Man įdomu, kodėl čia reikalingos tokios didelės pinigų sumos. Ir iš tikrųjų man tos informacijos reikia raštu, nes aš jūsų nesupratau. Ir tai tikrai nesusiję su tuo, kad aš uh, tik ribotai galiu suprasti informaciją. Bon, merci beaucoup. Euh, merci Inge d'avoir posé ces questions. Euh, Ačiū, Inge, ačiū už šios klausimus, ačiū už atsakymus, ponui Bušė. Žinoma, mums reikia atsakymų raštu. Mes e, nekeliame abejonių dėl išorės veiksmų tarnybų valdomų straipsnių. Norime tiesiog gauti informaciją normaliu laiku. Išorės laikų tarnyba, aišku, yra nauja institucija. Ir mes suprantame, kad sunku E, laipsniškai panaudoti visus išteklius, vidaus valdymo metodus, gyvendinti finansinį reglamentą. Iš to, ką pasakė ponas Bušė, aš supratau, kad viena iš priežasčių, dėl ko jie prašo šio pervedimo, yra tai, kad metų eigoje nepadidėjo darbo vietų skaičius Tačiau tas laikas, <clears throat> kuomet buvo priimti nauji darbuotojai 11 metais, nebuvo toks, kaip buvo numatyta. Todėl e, mums vis tiek reikėtų visų detalių ir informacijos raštu, norėtume tą informaciją gauti kaip galima greičiau. Taigi, labai ačiū. Baigiame svarstyti šį klausimą. Ir dabar aštuntasis klausimas. Richardo Ašvarto pranešimas apie programą Hercules 3. <laughs> In December Ačiū pirmininkė. Herkulis 3 programa. 2011 m. gruodį komisija patvirtino pasiūlymą dėl reglamento, dėl E, Herkulis 3 programos, kuri yra skirta e, skatinti veiklą siekiant apginti ES finansinius interesus. Ši, šioje naujoje programoje ypač yra akcentuojama kova su cigarečių kontrabanda ir klastojimu, padirbinėjimu ir taip pat kalbama apie komisijos teisinius įsipareigojimus, kurie išplaukia iš susitarimų sudarytų su keturiomis tarptautinėmis tabako bendrovėmis. Kaip pranešėjas tikrai sveikinu iniciatyvas kovoti su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, kuri turi įtakos sąjungos finansiniams interesams. Tačiau kyla klausimų dėl tokių programų veiksmingumo ir tokių programų administracinių išlaidų bei poveikio biudžetui, ypač turint galvoje dabartinę dabartinės, dabar vykstančias dėrybas dėl daugiametės finansinės programos. Šiame pasiūlyme reikia mažinti galimus, galima komisijos ir valstybių narių veiksmų dubliavimasi. Ir čia aš apie tai ypač kalbu savo antrame pakeitime. Pranešime teigiama, kad reikia didinti sąveiką su nacionalinėmis iniciatyvomis, kad sumažėtų šios programos išlaidų poveikis ir galų gale būtų užtikrinta mokesčių mokėtojų pinigų apsauga. Aš manau, kad norint, kad žiūrėdami nepriklausomos ataskaitos rezultatus negalime teikti, kad Herkulis 2 programa buvo sėkminga. Todėl aš išbraukiau paskutinį sakinį iš komisijos teksto savo trečiame pakeitime. Aš džiaugiuosi auditorumų nuomonę, tačiau nors ir manau, kad, nors manau, kad su auditorumais turėjo būti konsultuojamasi prieš tvirtinant šį pasiūlymą, kad būtų atsižvelgta į rūmų nuomonę. Pirmininkė, manau, kad ateityje šią sritį reikėtų tobulinti. To Iš esmės aš pritariu auditorumo atliktam vertinimui, ypač sutinku, kad reikia užtikrinti, jog ateityje vertinimo ataskaitos būtų nepriklausomos, kad būtų įvertinta ES sukuriama pridėtinė vertė, ypač techninės pagalbos prasme. Taip pat svarbu vertinti, ar rezultatai atitinka numatytus tikslus, taip pat mm, pasimokyti iš klaidų ir mm, atitinkamai patobulinti programas iki 20 metų. Ir apie tai aš kalbu savo pakeitimuose 4, 5, 6 ir 7. Pritariu auditorių nuomoniai dėl bendro finansavimo koeficiento ir nemanau, kad papildomas bendras finansavimas nebūtų tinkamas ateityje. Manau, kad maksimali bendro finansavimo riba turėtų likti 50 procentų, kad užtikrintume ES finansinių interesų pusiausvyrą. Taip pat manau, kad išimtiniais ir pagristais atvejais tą ribą galima būtų padidinti iki 80 procentų ir apie tai aš kalbu savo 12 pakeitime. Toliau kalbant apie šios programos įgyvendinimo finansinį voką 2013-2017 metais, čia yra numatyta 110 milijonų eurų. Tai yra daug daugiau palyginti nei to, tos lėšos, kurios buvo skirtos Herkulis 2 programai. Aš vis dėlto norėčiau, kad mes laikytumėmės tam tikrų apribojimų ir taip pat galvotume apie sritis, kur būtų galima sutaupyti. Apie tai aš kalbu 8, 9 ir 10 pakeitimuose. Tikiuosi, kad galėsime, sugebėsime dirbti konstruktyviai, parengsime gerą nuomonę, laukiu bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais ir taip pat lauksiu pasiūlymų iš kolegų. Ačiū. Dėkuoju ir širdui, ponė Gresler. Ačiū. Aš nesu šešėlinė pranešėja, tačiau noriu tarti keletą žodžių šią temą, todėl kad tai yra labai svarbi ES tema ir liūdna tema, todėl kad vyksta tam tikri konfliktai tarp valstybių narių ir ES. Daugelis dalykų yra susiję ir su Olafu, kuris um, kontroliuoja e, šios programos įgyvendinimą. E, Richardai, aš tikrai pateiksiu pakeitimų, kuriais bus siekiama užtikrinti ataskaitų teikimą. E, kalbu apie ataskaitas, kuriuose būtų pranešama, kaip buvo panaudoti pinigai. Mes žinome, kokia yra praeities patirtis, kas buvo nutikę su šios programos Herkulis lėšomis. Kitaip tariant, problema yra ta, kad tabako kampanijos 2 milijardus eurų e, sumokėjo Europos Sąjungai siekdamos užsitikrinti, kad jų gaminiai nebūtų klastojami Europos Sąjungoje. 10 procentų iš tos sumos liko uh, ES biudžetui, visa kita nutekėjo valstybėms narėms ir iš tų 10 procentų mes dabar turime finansuoti tą programą, kurią siekiama uh, užkirsti kelią bet kokiam padirbinėjimui. Um, Ričardai, e, jūs prašote bendro finansavimo dalies padidinimo iki 80 procentų. Mano supratimu, e, nežinau, ar tai yra teisingai, mano supratimu, kad yra taip, kad valstybės narės jau seniai išleido tas lėšas, o jokia konkreti e, veikianti struktūra kovai su klastotėmis nėra e, sukurta. Tas pats taikytina ir kontrabandai, pavyzdžiui, einančiai per Baltijos šalis. Manau, kad mes turime būti informuojami laiku, kokios investicijos buvo numatytos, ar jos išties įvyko ir kaip veikia ta infrastruktūra, kuri turėjo būti sukurta um, atitinkamomis investicijomis. Manau, kad tiek kalbant apie nuosavus išteklius, tiek apsritai apie ES biudžetą šios temas yra be galo svarbios. Ačiū, panas Gairis. Ačiū, pana pirmininkė. Aš pritariu e, pono Ešvardo ir ponios Greslę siekiui didesnio teisingumo. Uh, 365 sutarties straipsnėje yra numatyta, kad būtina apsaugoti ES finansinius interesus, e, tačiau taip nevyksta. ES dėja ir visas pasaulis yra kiek sudėtingesni, nei tai būtų galima įsivaizduoti pagal teisės aktus. Europolo ataskaitose aiškiai minima, kaip vyksta kontrabandos e, srautai. Ir ne vienoda situacija visose ES šalyse. Vienas maršrutas vyksta iš pietų Italijos, kitas iš Junktinės karalystės. Ir mes turime stiprinti pasienio pajėgumus, ypač prie ES išorės sienų. Kalbant apie Graikiją, Turime turėti omenyje, kad Graikijos valstybė dabar visiškai nepasirengusi leisti savo biudžeto pinigus. Mes žinome ir tai rodo skaičiai, kokia žala yra patiriama per cigarečių kontrabandą. Ta suma yra apie 10 milijardų eurų. Tokia žala yra padaryta 9 milijardai valstybėms narėms, 1 milijardas ES biudžetui. Turiu paprieštarauti um, ponui Ešvardui iš Ties tie pinigai yra e, numatomi labai geram tikslui, nes ta programa kontrabandą, cigarečių kontrabandą daro daug sudėtingesnę, apsunkina nusikaltėlių gyvenimą. Tačiau, kalbant apie valstybės naris, apie skirtingas e, jų kompetencijas ir joms tenkančias užduotis, aišku, turėtume aiškiai žinoti, e, kokios lėšos, kur buvo panaudojamos. E, ar pavyzdžiui, e, dideli e, vilkikų skeneriai buvo tinkamai panaudoti. Taip pat turime siekti, kad E, ta sudėtinga techninė įranga, brangi techninė įranga nupirkta už ES pinigus būtų tinkamai prižiūrima. Tam aišku reikalingas ir išsilavinęs personalas, reikalingi mokymai ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau, mano supratimu, reikalinga padaryti ir išlygą, apie ją kalbėjo ir ponas Ešvart, kad pagrįstais išimtiniais atvejais bendro finansavimo dalis turėtų būti lankstesnė. Biudžeto kontrolės komitete e, taip pat kalbėjome šią temą, buvo siūlyta parengti e, kontrabandos maršrutų katalogą, šalių katalogą. Tačiau um, situacija nėra stabili, e, tie maršrutai gali keistis. E, ir tam tikras finansavimas, kuris reikalingas šiandien, galbūt rytoj jau bus reikalingas kitur. Aš pasisakau prieš fiksuotą šalių katalogą, kurioms būtų skiriama pagalba ir manau, kad bendro finansavimo dalis turėtų būti e, lankščiai reguliuojama priklausomai nuo atitinkamų kriterijų ir tam tikrais konkrečiais atvejais e, esant reikalui, atsižvelgiant į um, biudžeto situaciją, reikia numatyti galimybę padidinti bendro finansavimo dalį. Aš manau, kad mes atsakingi už tai, kad numatytume tam tikrus kriterijus, kuriais remiantis būtų teikiama pagalba, tačiau tikrai neįsivaizduoju, kad būtų išmintinga sudaryti fiksuotą šalių, kurioms teikiama pagalba ir kurios įgyvendina šią programą katalogas. Ačiū, kolega, toliau Salvadoros Gariga. Ačiū, pirmininkė. Nemanau, kad kas nors prisimena, kad ši programa kyla iš parlamento iniciatyvos pareikštos prieš daugelį metų, kuomet buvo suburtas laikinas tyrimų komitetas, dirbantis su kontrabanda Europos Sąjungoje. Man atrodo, kad tai buvo padaryta 1995 metais. Ričardo pakeitimai man patinka, bet norėčiau pabrėžti, kad galbūt reikėtų pagalvoti dar apie bendro finansavimo sąlygas. Aš sprantu, Ričardas siekius taupyti biudžeto išlaidas, biudžeto lėšas, mažinti bendrą finansavimą tuo met, išskiriant tuos atvejus, kur to būtinai reikia, tačiau jeigu pažiūrėsime į poveikį, kurį tai gali turėti šalims su mažesniais biudžetais, jeigu sumažinsime bendrijos bendro finansavimo lygį. Pažvelkime į šalis, kur problemos yra aiškios, kur šalise yra mažesnė, silpnesnė infrastruktūra. Man atrodo, kad protingiau būtų laikytis pradinio Olafo pasiūlymo dėl bendro finansavimo. Nereikėtų mažinti e, lėšų vien tik tai dėl mūsų reputacijos. Gal kelis eurus ir staupysime, bet neišspręsime pagrindinių problemų dėl cigarečių padirbinėjimo ar kontrabandos. E, kurie kelia problemų tiek ES biudžetui, tiek e, įstatymų viršinybei apskritai. Man atrodo, kad reikia labai e, griežtų argumentų tam, kad būtų mažintas bendras finansavimas. Man atrodo, kad nereikėtų to daryti. Ačiū toliau, Janas Mulderis. Ačiū pirmininkė kaip ir Salvadoras, aš buvau to pirmojo tyrimojo komiteto narys 95 metais. Man atrodo, kad tai buvo labai svarbus komitetas, nes mes pateikėme pasiūlymų, kurie buvo labai vaisingi. Ne tik šis, bet taip pat ir elektroninis duomenų perdavimas. Neįtikėtina, ką mes sužinojome, kad viskas 95 metais buvo perduodama paštu, galėdavo galėjo užtrukti metus, kol e, buvo persiunčiami tam tikrai dokumentai. Dėl šio pranešimo aš dar nesu apsisprendęs iki galo, tačiau manau, kad e, čia yra svarbu, kad kai koment, parlamentas naro, kad jo nuosavai ištekliai turėtų būti daugiametės finansinės programos dalis, tuomet reiškia, kad mes turime tai kontroliuoti, kokia tai bebūtų e, programa, DAFNE ar kita. Reikia geriau kontroliuoti ES nuo savų išteklių surinkimą. Ir aš pirmiausia sureagočiau taip. Šiuo metu e, nuo savai ištekliai, importo mokesčiai ir taip toliau. Tai reiškia, kad mes turime susikonservuoti ties tomis ES dalimis, kur surenka daugiausia importo mokesčių. Ir Aišku, kad reikia skirti kaip galima daugiau iš Europos skirti bendro finansavimo, kad visą tai nepriklausytų vien tik tai nuo valstybių narių. Aš nežinau dar, kaip bendras finansavimas reguliuojamas pačių valstybių narių, tačiau labai svarbu, kad kai turime nuosavus išteklius, reikia skirti dėmesio daugiau toms Europos šalims, kur daugiausia surinkama E, tų nuo savų išteklių. Ir PVM e, tampa labai svarbus. E, Šią prasme, aš žinau, ką dabar Ingeborga pasakys apie tai. <laughs> Gerai, toliau tęsime stalo teniso rungtynes. Inge nori atsakyti. Taip, Janai, iš ties yra apie viską pagalvota. Bendro finansavimo atveju Rotterdamui yra skiriama didžiausia finansavimo dalis. Rotterdamas yra e, puikus uostas, e, bet e, tikrai čia jam nereikalingas didesnis finansavimas, nes jei kam nors ir nereikia papildomo finansavimo, tai būtent Rotterdamo uostui. Uh, Tai labai liūdni debatai, todėl kad e, juose tikrai kiekvienas e, bando e, savo burną atidaryti kaip galima plačiau, kad kas nors iš dangaus į ją įkristų. Na, tiek turiu pasakyti. Oui, je pense que Hambourg n'a pas non plus besoin de subventions. Hein, je, je turbūt e, ham, Hamburgui taip pat nereikia subsidijų, o Marseliui apskritai nereikėtų skirti lėšų. Kolegos, svarstome labai svarbų klausimą. Ir mums, kaip biudžeto komitetui, tenka pareiga gilintis į biudžeto aspektus. Galvodami apie ekonominius aspektus, turime galvoti, kaip 27 valstybės gyvena vienoje erdvėje, kur laisvai juda prekis. Čia daug kas yra pastatyta ant kortos laisvai juda prekės, žmonės, kapitalas, bet daugelį sričių, daugelio sričių reglamentavimas yra skirtingas. Ir mes ir toliau norime gyventi taikydami subsidiarumo principą. Dėl to automatiškai susiklosto tokios situacijos, kai tam tikri priekybos srautai ir teisėti ir neteisėti laisvai juda ir daro neigiamą poveikį. Taigi ES turi užtikrinti, kad už kiekvieną neteisėtą veiksmą būtų baudžiama ir bent jau, kad būtų laikomasi esminių teisės principų. Tai yra svarbus ES uždavinys ir parlamento dėka, taip pat e, įgyvendinant Herkulio programą. Jeigu teisingai supratau kolegų pastabas, šioje salėje yra ir tos programos pačių kuriejų ir mums turėtų pavykti spręsti problemas įgyveninant šią programą. E, Richard Ashcroft jau pateikė pastabų ši, šią programą turbūt būtų galima prilyginti 13 Heraklio žygdarbiu. Žodis ponai Aškruftui. Pirmininkė, ačiū, ačiū už tas pastabas, kurias labai, jūs labai glaustai apibūdinote diskusiją. Visiškai pritariu toms pastaboms ir tikrai esu nustebęs, e, kad e, kai kurie kolegos puikiai prisimena, kaip viskas vyko 95 metais ir taip pat perduosiu jūsų žodžius ponui Edvardui Kelit Baumanui, pasakysiu, kad jūs jį vis dar prisimenate. Dabar prie rimtesnių dalykų pereinu. Pritariu kai kurioms pastaboms. Taip mes kalbame apie nuosavus išteklius, turime atsakingai juos surinkti ir naudoti. Ir aš tikrai labai atidžiai pasigilinsiu į tai, ką aš pats rekomendavau, rimtai vertinsiu jūsų pastabas. Kita vertus, Reikia užtikrinti, kad veiksmai būtų veik, veiksmingi ir kad jie būtų verti jiems skirtų lėšų. Ir čia tikrai pritariu Ingrid Gressler. Taip pat lauksiu ir kitų pastabų, pasiūlymų iš kolegų ir esu pasirengęs diskutuoti toliau rengdamas šį pranešimą. Ačiū. Okay, thank you, Mr. Rapporteur. Ačiū, pane pranešėjau. Jūteris Salvadoras sako, kad komitete, kuris kuris tuo metu veikė. Pagal Salvadorą pranešėjas tuo metu buvo Britų konservatorius ponas Baumanas. Galbūt jūs jį pažįstate. Taigi čia turime puikią konservatorių tradiciją kalbančio klausimu. Bet galbūt ir iš kitų frakcijų bus pakeitimų. Taigi dėl grafiko. Terminas pakeitimams komitete yra spalio 15 diena. Balsavimas įvyks lapkričio 6 dieną biudžeto kontrolės komitetas tvirtins savo pranešimą lapkričio 15 ir e, plenarinė sesija jis bus svarstamas gruodžio mėnesį. Taigi, kolegos, ačiū pranešėjim. Baigėme svarstyti visus darbo tarkės klausimus, sutaupėme šiek tiek laiko. Ir mums nebereikės jau šiandien po pietų susitikti. Ir laisva liko dar pusė rytinės sesijos dalies. Ir dabar prieš išsiskiriant aš norėčiau pateikti šiokį, tokį pasiūlymą dėl kitos savaitės. Kai kurie iš mūsų turi sudėtingas darbo atvarkės susijusias su Europos biudžetu kitą savaitę. Kai turime netgi darbo pusryčius su bendrų reikalų taryba antradienį, 16 dieną, o 17 dieną, trečiadienį įvyks kontaktinės grupės sustikimas iš ryto, po to bus pasirengimas trialogui, po to, po to pats trialogas dėl 13 metų biudžeto. Biudžeto komiteto posėdis planuotas visai dienai, ketvirtadienį, 18 dienę. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kas buvo vakar pasakyta, reikia 18 dieną susitelkti ir dirbti tik tai iš ryto. Koordinatorių posėdį planuojame 14 valandą surinkti. Kol kas turėkime tokią numatę galimybę koordinatoriams, dar neaišku, ar reikės tos posėdžio, kaip ten bebūtų. Ketvirtadienis 18 diena turėtų būti, popietė turėtų būti laisva. Nebent kas nors būtų labai pasiryžęs dirbti iki pusės septintos ketvirtadienį. Ar tinka? Jeigu visiems tinka, Salvadorai. Kalbame apie 18 dieną ketvirtadienį. Posėdis prasidės iš ryto. Aišku, galite prašyti, ko norite, galite važiuoti į Bukareštą, aš negaliu pasiūlyti atsisakyti viso posėdžio. Jeigu Salvadoras nori e, važiuoti į posėdį Bukarešte, tai gerai, bet taip ir padarysime. Prašom nepamiršti savo balsavimo kortelių ir viso gero.